Aš lankiausi Sudane ir yra parengtas pranešimas tą temą ir pakalbėti apie tai, kaip įgyvendinti tas nuostatas. Grazie, la discussione è chiusa e la votazione ci sarà domani. Pirmininkė, ačiū. Bal, šio klausimo diskusijos baigtos ir balsuosime rytoj vidurdienį. Toliau pagal darbo atvarkė yra. E, komisijos vicepirmininkės pareiškimas dėl padėties Kalnų Karabache. Taigi žodis mm, poniai Ashton. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu dėkinga už šią galimybę keistis nuomonėmis apie, su gerbiamais parlamento nariais apie konfliktą Kalnų Karabache. Komet draugė su E, pirmininku Baroso ir, ir pirmininku Van Rompojus. Susitikau su prezidentu Medvedevu ES e Rusijos vadovo susitikimi Nižni Novgorodė. Medvedevas optimistiškai kalbėjo apie galimybę išspręsti e, šį konfliktą Kazanės susitikime. Uh, Aš, aišku, noriu taip pat prisiminti Minsko grupės darbą. Dovilio pareiškimas, kurį padarė prezidentai Obama, Medvedevas ir Sarkozy, atskleidė, kad atėjo laikas siekti susitarimo, nes jeigu jis nebus pasiektas, e, šalių įsipareigojimas siekti sprendimo taps labai abejotinu. Deja, nežiūrint šių aukščiausių lygių nusistų žinių, Kazanėje birželio 24 e, lūžis neįvyko. Azerbaidžiano prezidentas Alievas ir Armenijos prezidentas Argisjanas nepasiekė kompromiso. Aš buvau susitikusi su Armenijos ir Azerbaidžiano užsienio reikalų ministrais ir neturiu iliuzijų apie tai, kad darybos buvo nesudėtingos. E, gavau visą informaciją, taip pat e, gavau informaciją apie tai, su kokiais sunkumais buvo susidurta. Praėjusį penktadienį pasinaudojau galimybę susitikti su Lietuvos užsienio reikalų ministru, kuris dabar pirmininkauja ESBO. Pone pirmininkė, pastangos ieškoti sutarimo dėl pagrindinių principų turi tęstis ir džiaugiuosi tuo, kad abi šalis dar kartą įsipareigojo diplomatiniu procesu ieškoti taikaus sprendimo. Tačiau mums reikia daugiau, matyti daug daugiau ateinančiais mėnesiais. E, šalis turi atsi, nustoti kaltinti vieną kitą. Ir tai bus įmanoma Tai, tai to, tą reikia padaryti prieš įvyksant rinkimą su 2012 Armenijoje ir 2013 Azerbaidžiane. E, dabartinė padėtis negali tęstis nesikeisdama. Taip pat negalime leisti, kad būtų pasitelkta jėga sprendžiant šį konfliktą. E, taikus Kalnų Karabacho konflikto išsprendimas yra strateginių ES interesų kontekste. Taip transformuotų Pietų Kaukazo regioną, tai užtikrintų uh, regiono politinį stabilumą, atvertų naujas ekonominės galimybės, galėtų atsiverti sieno ne tik tarp Armenijos ir Azerbaidžiano, bet tarp, ir tarp Armenijos ir Turkijos. Keliai, geležinkeliai, dujotekiai galėtų būti tiesiami trumpiausių kelių ir šalis bei regionai suartėtų. Pietų Kaukazas taptų tuo, kuo jis turėtų būti - Europos ir Azijos vartais. Visą tai, ponė pirmininkė, visų tuo be abejo ES yra suinteresuota. Taigi mes esame pasirengę sustiprinti savo pastangas, remdami Minsko e, grupės pirmininkų darbą. Darybos vyksta nuo 1994 metų dabartiniu formatu ir susitarimas dėl pagrindinių principų yra netoli. Papildoma parama, kurią galime su, su, teikti yra konsultuoti su Minsko grupės vadovais ir e, darybų šalimis. Ir tos konsultacijos ir vyksta dabar. Tačiau noriu labai aiškiai pasakyti štai ką, kad kad ir kas įvyktų galutinėse dėrybose, bus labai svarbu mums. Ir mes vaidinsime savo vaidmenį e, formuodami savo politiką tų dviejų šalių atžvilgių. E, mano vardu Miroslavas Laičiakas lankėsi abiejose valstybėse praėjusią mėnesį ir visą tai labai aiškiai išsakė. Mes norime, kad iki numatyto rytų partnerystės vadovų susitikimo rugsėjo mėnesį Varšuvoje būtų pasiekta pažanga. Aš taip pat išvelgiu galimybių ES pagilintam e, dalyvavimui. Šalia dėrybų mes palaikome kompromiso siekimą abiejose pusėse taip pat. E, e, remiame pilietinės organizacijas, taip pat ir Europos tarybos kontekste. Tačiau mes galėtume nuveikti daugiau. daugiau. Aš manau, kad mes turime prisimti atsakomybę įgyvendinant sprendimą, kai jis bus pasiektas, glaudžiai bendradarbiaudami su tarptautinės bendrijos nariais. Darbo bus daug. E, atstatymo darbai, val, teritorijų valymas nuo minų e, viduje perkeltų asmenų sugrįžimas, ekonominio atsigavimo skatinimas ir e, saugumo kūrimas. Aš suprantu, kad ir kiti partneriai, e, vadinantis šiame regione svarbu vaidmenį, e, dirbs e, ir noriu pripažinti, kad Turkija yra svarbi mūsų regioninė partnerė. Aš pas jau pasiūliau skirti specialų atstovą pietų Kaukazo klausimams. E, Svarbiausias mūsų indėlis bus stiprinti dvišalius santykius ir su Armenija, ir su Azerbaidžanu. Naujoji, naujasis Europos politinis pareiškimas, kuris šiandien svarstamas šiame parlamente, kalb, numato plataus užmojo darbo tvarkė pietų Kaukazo valstybėms, naujo, naujos asociacijos sutartys, pagilintos laisvos prekybos erdvės. Uh, supaprastintos judumo galimybės, papildoma parama pilietiniai visuomeniai ir atvirai visuomeniai. Pone pirmininkė, mūsų bendras tikslas yra padėti kaiminėms valstybėms įgyvendinti šią išsame darbo atvarkę. Ir šiame kontekste ieškosime būdų sustiprinti dvišalį bendradarbiavimą tam, kad jis taip pat būtų panaudotas konflikto sprendimo paieškai. Stefanas Fiulė neseniai e, lankėsi Armenijoje ir kalbėjosi apie tai, kaip mūsų santykiai galėtų vystytis toliau. Man atrodo, kad labiau pasitikinti savimi patraukli ir šio laikinė valstybė, siekianti reformų, būtų geriau pasiruošusi įveikti praeities paveldą. Pirmininkė, E, tai yra galimybė, kurią Armenijos ir Azerbaidžiano lyderiai privalo išnaudoti savo žmonių labui. Žinau, kokį pasirinkimą, kokio pasirinkimo iš jų mes laukiame - kompromiso ir taikos. Ir mes palaikome Minsko grupės e, pirmininkus jiems siekiant šio tikslo. Ačiū. Labai ačiū. Pone Baronienė Aštan. Dabar frakcijų vardu, EPP frakcijos vardu, ponas Broktvim. Pone pirmininkė, vyriausiai galiotinė. Šis klausimas labai svarbus mūsų frakcijai, nes mes rūpinomės, kad e, atsiras naujos lenktynės, kas greičiau sugebėtų tiekti ginklus. E, ir tai dar labiau paaštrins krizinius išpolius. Blogai tai, kad e, gali atsitikti taip, kaip atsitiko prieš tris e, metus, kai mes atostogavome, o ten šalyse vyko neramumai. Turime labai aiškiai susitarti turime aiškiai pasakyti, kad mes esame pabėgėlių pusėje, kurie privalo grįžti į savo namus. Šeši Minsko grupės principai turi būti, yra pripažinti abiejų pusių ir dabar jie turi būti įgyvendinti. Negalime leisti, kad jie nebūtų įgyvendinti. Manau, kad tai yra ypač svarbu. Aš manau, kad ES tenka labai aktyvus vaidmuo. E, gali ES remtis ir Kazanės susitikimu. Aš nežinau, ar buvo neutralus koordinatorius, gal jis galėtų toks būti. Manau, kad rytų partnerystės rėmose galima formuoti labai aiškę politiką. Turime kurti paskatas toms valstybėms, kad jos naudotųsi daugia šalių principu turime pabrėžti, kad atsiras galimybė įstoti į Europos Sąjungą, jei bus bendradarbiaujama tarptautiniu lygmeniu. Neturime stabdyti Europos susivienijimo idėjos. Ji visada buvo tokia. Buvo siekiama suderinti interesus, pamirštant praeities įtampas, o galvojant apie bendrus interesus, apie ateitį. Aš kreipiausi į vyriausiai galiotinė ir jie taip pat kalbėjo apie tai, turime akcentuoti tai, kad regionuose neturėtų būti nestabilumo apraiškų, nes tai būtų nenaudinga ir mums patiems. Ačiū. Ačiū, ponia Brokai. Dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu, dvi minutės ponas Vigeninas. Ačiū. Pone Pone pirmininkė, mėly kolegos, džiaugiuosi tuo, kad Kalnų Karabaho tema įtraukta į mūsų posėdžio darbo atvarkę. Daugybė mūsų su nerimu stebi regione augančią įtampą ir mes nenorime atsidurti situacijoje, kuri reikštų regresą. Reikia reaguoti dabar. Kazanės vadovo susitikimo nesėkmė atskleidžia, jog Minsko grupė jau išsėmė savo galimybes. Tačiau manau, jog esminė svarbiausia atsakomybė už šio konflikto išsprendimą tenka dviejų valstybių vadovams. Negalime be galo tęsti dėrybų. Mes raginame juos prisimti daugiau atsakomybės ir parodyti daugiau pagarbos. Abiejų valstybių lyderiai turi pamastyti mąstyti apie tai, kaip jie bus prisimenami istorijoje, kaip asmenys, kurie atnešė kančią savo žmonėms, ar, ar, ar kaip žmonės, kurie savo šalims iškovojo taiką. Geros kaiminystės politika mini šį išaldytą konfliktą ir savo komisijos politikoje mes turime apimti ne tik uh, e, santykius tarp Bruselio ir tų valstybių, bet taip pat ir, ir santykius tarp dviejų valstybių. Negaliu nepaminėti ir Europos parlamento indėlio, skatinant geresnius tų valstybių santykius. Jų atstovai aktyviai dalyvavo rytų, uh, rytinės partnerystės asamblėjoje. Manau, kad atsiverianti galimybė kolegoms iš rytų dalyvauti drauge šiame naujame forume yra galimybė parodyti, kad bendradarbiavimas ir yra tas, parodyti, norime bendradarbiauti ir gerą valią. Aš daug tikiuosi iš Lenkijos ir iš Varšuvoje numatomo vadovo susitikimo. Manau, kad tai įkvėps mus dar kartą ieškoti sprendimo. Labai ačiū. Dabar liberalų grupės vardu pusantros minutės ponia Ojoland. Pirmininkė, vyriausia, vyriausioji įgaliotinė, mes išgirdome jau keletą nerimą keliančių signalų iš Kalnų Karabaho per praėjusį mėnesį. Nepaisant paliaubų tarp Armenijos ir Azerbaidžano, raginčiau Jerevaną ir Baku susilaikyti nuo bet kokios veiklos konflikto zonoje, kuri galėtų iššaukti smurtinį atsaką iš kitos pusės. Kazanės vadovų susitikimas, kuris įvyko birželio 22 dieną, yra aiškus signalas rodantis, kad pastangos, kurio, kurių ėmėsi Minsko grupė, buvo nepakankamos ir būtina imtis tolesnių žingsnių. Kadangi Armenija ir Kazahstanas yra Europos kaiminysės politikos valstybės, ES turėtų suvaidinti svarbų vaidmenį sprendžiant šį konfliktą. Vyriausiai įgaliotinė, aš raginčiau jūs spręsti padėtį Kalnų Karabache, atsižvelgiant į tai, kad svarbu užtikrinti Azerbaidžano teritorinį integralumą. Taip pat būtina atsižvelgti į saugumo tarybos rezoliuciją dėl Karnų Karabaho ir gretimų regionų. Tai yra abiejų kovojančių šalių bei ES interesų, interesų labui siekti, kad šis konfliktas būtų išspręstas remiantis tarptautinė teisė ir būtų raginama demokratiniai pokyčiai Pietų Kaukazo regione. Dėkoju. Ačiū, ponė Ojuland. Dabar žaliųjų ir Ale frakcijos vardu vieną minutę pona Lunatek. E, Ačiū. Pirmininkė, aš manau, jog užšaldyti konfliktai yra tiesiog akmuo, ant kurio suklumpa visos pastangos siekiant sukurti taiką. Uh, Tiek Europos rytų partnerystės šalis negalimti savo veiksmų. Taigi aš raginčiau atsitraukti būrius iš Armenijos teritorijų. Tuo pat metu raginčiau Azerbaidžaną sumažinti savo karinės gynybos biudžetą. Jis yra didesnis negu kad visas Armenijos valstybės biudžetas ir tai kelia pavojų jog vėl bus iššaukti smurtiniai konfliktai tame regione. Vis dėlto manau, jog ES turėtų suvaidinti aktyvesnį vaidmenį. Ką Jūs galvojate, ponė Ašton? Aš manau, jog būtų puiku, jeigu ES pakeistų Prancūziją pirmininkaujant Minsko grupėje. Aš manau, jog ten turėtų būti atstovaujama visa ES apskritai, o ne tik viena iš valstybių narių. Taip pat manau, kad ES integralumo patikimumas e, dabar susiduria su rizika. Jeigu kalbame apie Padnestrę, Abhaziją, ten kalbame apie teritorinį integralumą. Kalbėdami apie Kalnų Karabachą, mes taip pat kalbame apie teritorinį integralumą ir apsisprendimą. Kodėlgi jau taikome skirtingą požiūrį? Ačiū, ponė Lunačiak. Dabar Europos laisvės ir demokratijos frakcijos vardu pusantros minutės, ponas Provera. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Ashton. Kalnų Karabacho klausimas yra e, rem, paremtas įvairia informacija. Tačiau svarbiausias dalykas yra teritorinio integralumo principas. E, turime gerbti e, sienų vientisumą, kalbant apie Moldovą, Gruziją ir Azerbaidžaną. Šis konfliktas atvėrė skirtingas pozicijas. Buvo kalbėta apie tai, Junktinių tautų saugumo taryba patvirtino keturias rezoliucijas, Europos parlamentas taip pat prieėmė savo poziciją Kalnų Karabacho klausimu. Suverenios valstybės teritorinio integralumą gina nacionaliniai įstatymai. Reikia skatinti demokratijos dėgymą ir uh, išlaikyti status quo. Europa stengiasi išspręsti problemas e, Kalnų Karabache, todėl kad Armenija ar Azerbaidžanas yra rytų partnerystės šalys dalyvės. Ir skatinti bendradarbiavimą tarp šių šalių turi būti labai svarbu. Turime siekti būtent to siekio. Bėgant laikui, dabartinė situacija tik labiau paaštrės, o tai nebūtų gerai. Ačiū. Пона Стоянов, две минути. Искам да не се съглася с последните двама изказващи се, защото... Ačiū, pirmininkė. Aš pritariu dviems pastariesiems kalbėtojams, nes konfliktas susijęs su neteisėtų bolševikų sprendimu atimti dalį Armenijos ir ją skirti Azerbaidžianui 20-ame amžiuje. Lygiai taip pat tuo met Kominternas priėmė sprendimą sukurti Makedonijos valstybę ir tas sprendimas dar šiandien yra daugybės problemų šaltinių. Žinoma, uh, jis kitoks, situacija kitokia nei Kalnų Karabacho atveju. Graikija ir Bulgarija laikosi tinkamo požiūrio. Respublikos, kuri anksčiau buvo žinoma kaip buvusi Jugoslavijos Respublika, dabar kaip Makedonijos Respublika atžvilgiu. Tačiau padėtis Kalnų Karabache yra susijusi su Azerbaidžianu ir Armenija. Armenijos kaiminė, kuria sąmokslą, kaip tą šalį izoliuoti. O jūs, ponė, e, vyriausiai galioti, nekalbėti apie tai, kad e, dujotekiai turi būti tiesiami trumpiausių kelių, tačiau ta šalis yra izoliuojama, yra pasangų izoliuoti Armeniją ir negalime taksyti su tokiu požiūriu. Senor, Ačiū, ponas Galeris. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerai, kad vyksta e, šie debatai Kalnų Karabachų klausimų dar prieš atostogas. Dar geriau būtų buvę, jei Europos parlamentui būtų pasisekę priimti bendrą rezoliuciją, kad siūstume aiškę žinę. Mane neramina tai, kad šiame įtampos kamuojamame regione vėl ateina vasara ir gali būti taip, kad kažkuri šalis praras nervus, o, o savitvarda, o kita valstybė iš to geopolitinių požiūrių pasipelnys. Mes e, neturime kreiptis tik į vieną šalį, turime kreiptis į visas susinteresuotasias šalis, kad jos laikytųsi šešių minėtų principų. Būtent todėl, kad tas status quo nėra stabilus, gali būti, kad viena iš valstybių nesilaikys tų principų. Azerbaidžanas ar Armenija e, gauna ginklus iš Rusijos. E, kyla įtarimas, kad esama slaptos darbo atvarkės, o jos e, pasiekmė galėtų būti taikos nebuvimas ar karinis konfliktas. Aš įsitikinęs, kad mes kaip ES šiam regionui galėtume pasiūlyti daug daugiau nei kiti. Galime teikti savo patirtį tarp valstybinėme bendradarbiavime, ginant mažumų teisės, dėgiant demokratijos struktūras, modernizuojant e, ekonominę erdvę. Europa gali teikti pasiūlymus šiam regionui, kaip iš tos situacijos galėtų pasipelnyti ir naudos gauti visos šalis. Aš kalbėjau su ministrais pirmininkais, jo labiau, kad Kazanės e, susitikimas sužlugo galbūt dėl to, kad Rusija nėra toks geras prekybininkas. Turėtume nepalikti vakumo ir stengtis, kad abi pusės gautų tinkamą perspektyvą susivienyti. Ačiū. Ačiū, ponė Galer. Dabar dvi minutės, ponas Kirilovas. Ačiū, pirmininkė. Beveik prieš metus mūsų parlamentas patvirtino didelę balsų daugumą rezoliuciją dėl poreikio sukurti naują ES strategiją Pietų Kaukazui. Ši rezoliucija pabrėžė strateginę šio regiono svarbą ES bei pavojų dėl neišspręsto Kalnų Karabaho konflikto. Šis pavojus kyla ne tik kovojančioms šalims, bet ir visam regionui. Paprasti žmonės kenčia nuo šio konflikto, jie ir toliau gyvena nuolatinėje karo baimėje, izoliuoti skurde ir nėra jokių perspektyvų vystimuisi. Apie vienas milijonų žmonių atsidūrė įkaitais tokios padėties, kuri jau tęsiasi per ilgai. Taip, pirmin, prezidentas Medvedevas asmeniškai ir kiti padėjo didelės pastangas siekiant pasiekti taikos šiame regione. Tačiau dabar padėtis yra aklavietėje. Mano nuomonė, dėrybos jau beveik išsikvėpė ir dabar yra taip, jog jei abi šalis negali susitarti, mes esame bejėgiai. Tačiau jeigu karas pratrūks, mes negalime stovėti ir žiūrėti. ES suteikia mandatą Prancūzijai kaip atstoviai Minsko grupėje, kuri turi vadinti daug aktyvesnį vaidmenį kartu su ES ir Rusija, spausdama abipusės tam, kad jos pasiektų sutaikinimo, remdamosi esminiais principais. Kita vertus, politinis nesaugumas e, rodo, jog reikėtų abiems pusėms suteikti garantijas tam, kad būtų galima sukurti abipusį pasitikėjimą. ES taip pat turėtų aktyviai veikti, kad sukurtų paskatas E, infrastruktūros srityje, siekiant ekonominio vystimosi ir užtikrinant investicijas tam, kad pabėgėliai galėtų sugrįžti ir pajustų taikos naudą, kuomet ji bus pasiekta. Europos Sąjunga sulaukė pritarimo, taip pat ir iš Europos parlamento, kurdama saugesnę kaiminystę. Taip pat ji siekia sukurti alternatyvios energetikos koridorius, tam, kad būtų galima pasiekti alternatyvaus energijos teikimo, gerbiamo vyriausiųjų įgaliotinė. Taigi būtina išspręsti šios užšaldytus konfliktus, kurie jau dabar tapo gana karšti. Ačiū. Senior. Dėkuoju, ponė Kirilovai. Ar jūs e, galite atsakyti, gavote mėlyną kortelę? Labai ačiū pirmininkė, dėkoju ponė Kirilovai. Ar žinote, kad Rusija yra didžiausia ginklų tiekėja konfliktinėje srityje? Taigi viena vertus tokie ginklai yra pardavinėjami, yra leidžiama naudotis karinėmis bazėmis ir kokios yra didžiosios investicijos e, iš pono Putino pusės e, pietų Kaukaze, su kokia visą tai yra susiję. Ačiū. Ačiū šį klausimą, mielas kolega. Tai yra sunkus klausimas, tai pripažįstu. Įdomu šiuo atveju yra tai, kad mes turėtume skatinti Rusiją vaidinti teigiamą vaidmenį. Tikiu, jog per ilgalaikį laikotarpį Rusija prisidės sprendžiant šį konfliktą. Tačiau šiuo metu atrodo, jog yra visiškai kitaip, jog jos suinteresuotumas yra išlaikyti abi kovojančias pusės šiame konflikte. Tačiau turime suprasti ir tai, kokia yra, koks yra aktyvus ES vaidmuo. Mes turime turėti tą strateginę partnerystę. Ačiū. Senor... Ačiū, ponė Kirilovai. Dabar vienai minutiai žodis ponui Šegėdi. Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Vengrijos judėjimas e, balandžio 11 ėmėsi iniciatyvos, kad Vengrijos parlamentas pasmerktų Armenijos išpolį Kalnų Karabache 92 metais ir kad Vengrija imtųsi iniciatyvos dėl uh, to konflikto sprendimo įtraukimo į darbo tvarkę, dėl sovietų uh, uh, išpolio Azerbaidžianas neteko 20 procentų savo teritorijos, daugybė žmonių teko bėgti. Uh, O armėnų, genocidas prieš armėnus 20-ame amžiuje buvo pamirštas, tačiau mes neturime kažkaip selektyviai vertinti šalių tragedijas, negalime taikyti dvigubų standartų ir, e, kaip Vengrijos parlamento atstovas nori patikinti azerbaidžianiečius, kad mes esame broliai, kad me, mums rūpi jų likimas ir noriu paraginti, paremti Azerbaidžianą. Ačiū ponė Šegedi. Dabar pusantros minutės ponas Kovačiavas. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Ashton. Mes stebime visaugantį augimą ir įvairiausius E, mūsų neraminančius įvykius Kalnų Karabache. Reikia raginti visas šalis e, atsisakyti agresyvios retorikos. Nepriimtina, kad regiono vadovai pasinaudoja tuo išaldytų konfliktu tam, kad užtikrintų savo legitimumą. Reikia užtikrinti taikų šio konflikto sprendimą, paisant valstybių e, teritorinio vientisumo principo, pagal tarptautinę teisę. Kaip ir kolegos, aš baisiuosi ginklaimosi varžybomis. Tai grėsmė, e, tai kelia grėsmę konflikto išsprendimui ir tai niekam nenaudinga. Armenija ir Azerbaidžanas privalo e, siekti kompromiso ir nustoti atkakliai priešinti sprendimui. Jie, jos, jie, jos kaip du asilai ant tilto, kurie besigrumdami nuo tilto nukrito ir nuskendo. Kazanės vadovų susitikimas buvo nesėkmė, bet abiejų šalių vadovai sutarė susitikti dar kartą ir aptarti šį klausimą. E, regioninės jėgos taip pat turi vaidinti savo vaidmenį tose dėrybose, reiktų sustiprinti kontaktus su tomis valstybėmis. Turkija ir Rusija turi elgtis brandžiai ir atsisakyti makievelinės politikos principų siekiant šio taikaus konflikto sprendimo. Ir aš tikiuosi, kad ES sustiprins savo uh, diplomatinį vaidmenį šioje, šioje situacijoje. Džiaugiuosi, kad paskirtas specialusis atstovas Pietų Kaukazui. Mums reikia e, atstovų kiekviena, kiekvienoje iš to regiono šalių dėl to regiono ypatingumo. Ačiū, ponė Hercog. Nematau e, salėje, todėl ponas Tokeš pusantros minutės. Mr. Tokeš. Um, atleiskite, kad turėjau nutraukti tą romantišką sceną, tačiau jums žodis suteikiamas. But... Galite po to tęsti pradėtus veiksmus, tačiau dabar žodis yra suteikiamas jums. Pone Tokias, atleiskite pirmininkę. Mes visi žmonės, mėly kolegos. E, dar prieš Kazanės susitikimą e, birželio 24 dieną tarptautinė bendruomenė išreiškė viltis, kad Armenijos ir Azerbaidžano pozicijas dėl e, Kalnų Karabaho pavyks suvienyti. Tai regionas, kuriuose gyvena krikščionys armenai ir turkų musulmonai azeriai. Deja, jokio susitarimo nebuvo pasiekta, buvo sužlugdyta ta tartautinė viltis ir liko tik e, susiskaidžiusios visuomenės. Siekiant e, sumažinti tolesnes kančias, ES e, turi net negali leisti Rusijai e, formuoti regiono įgyvendinant savo strateginius interesus. Mes turime ir toliau daryti atitinkamą spaudimą, e, kad e, šiuose šalyse, kurios turi ekonominių siekių, įsigalėtų susitaikymas ir stabilumas. Dabar šimtai tūkstančių pabėgėlių ir viduje perkeltųjų asmenų gali grįžti į savo namus ir gyventi oriai. E, atėjo laikas tai padaryti, atėjo laikas e, taikai, atėjo laikas atsižvelgti į tai, e, kurie žmonės kenčia. Padėkite Balkanams, atvykite į Balkanus taika atėjo į Balkanus ir dabar taika turi ateiti ir į šį regioną. Ačiū pusantros minutės ponui Šiplink žodį. Uh, you, Ačiū pirmininkė. Iš šių debatų išaiškėja, kad Kalnų Karabaho diskusijos buvo išaldytos, tačiau nėra jokių pavojaus, kad negalima jo atšildyti. Mes žinome, kad 1994 metų pabaigoje Armenija okupavo penktadalį Azerbaidžano teritorijos ir daugelis žmonių tapo įkaitais. Tačiau Rusija, Turkija ir Iranas e, turi savo interesų šiame regione ir gali įsivelti į šį Karabaho konfliktą. Azerbaidžanas pasinaudojo pinigais iš savo energetikos, nupirko daug modernių ginklų, tuo tarpu Armenija taip pat ginkluojasi. Praėjusį mėnesį, kaip mes žinome, Rusija bandė sutaikyti šias šalis Kazanėje susitikime, tačiau šis šis ketinimas sužlugo. Pasitikėjimas tarp abiejų veikėjų yra per mažas, o to rezultatas yra nusivylimas baku. Ir nusivylimas gali būti labai nenaudingas e, tokiose šalyse, kurios yra okupuotos. Azerbaidžano nepasitenkinimas pasaulio veiksmais ir vakarų pasaulio veiksmais rodo tai, kad e, jis nori prisijungti prie e, nesąjungininkų pusės niekam nėra naud, nebūt, nebus naudinga, jei tame regione vėl įsiplieks konfliktas. Aš pritariu tiems, kas kalbėjo apie didesnį ES vaidmenį. Ačiū, ponia Šioplin. Dabar pusantros minutės, ponas Kelam. Dėkoju, ponia pirmininkė. Pirmiausia, apgailestauju, kad šios diskusijos nepasireiškė parlamentinė rezoliucija. Šiandieną išvada yra tokia, kad esama padėtis šiame konflikte yra netvari ir būtina nedelsiant imtis diplomatinio sprendimo. Mes primename visoms šalims, kad bet kokia jėgos, bet koks jėgos panaudojimas atneš neigiamas pasiekmes visam regionui. Šiandien mūsų pareiga yra pasiūsti labai stiprų signalą visoms šalims - Azerbaidžanui, Armenijai ir Rusijai - susilaikyti nuo įtampos didinimo. Rusijos atsakomybė yra didelė. Ji pardavinėja arba dalyja ginklus abiems pusėms ir yra suinteresuota konflikto testinumu, kuris paralyžiuoja visą regioną. Sveikinu vyriausiosios įgaliotinės vis didėjantį dėmesį šiam regionui. ES turi čia suvaidinti vaidmenį, kaip jau ir buvo sakyta. Tačiau šiandien mums ypač reikia įtikinančio ES pasišventimo siekiant stabilumo ir taikos tame regione. Dar visiškai neseniai mums trūko ES paskatų taikai, tačiau tai yra būtina, kad mes būtume patikimi tame regione ir kad galėtume kalbėtis su visomis suinteresuotomis pusėmis. Svarbiausia būtina atšaukti būrius karių iš to regiono. Ačiū. Dėkuoju dabar pusantros minutės, ponas Abat. Ačiū ponė pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė. 2010 spalio mėnesio turėjau galimybę lankytis Karabache ir susitikti su valdžios ir pabėgėlių atstovais. Ir šiandien galiu tik tai konstatuoti, kad regione uh, sparčiai auga smurtinių protrukių skaičius ir girdima karinga e, retorika. Raginu Minsko grupę sustiprinti savo pastangas, kreipiantis į abi šalis ir e, Kazanės nes po Kazanės vadovų susitikimo taika neįsiviravo. Deja, tenka konstatuoti, kad prezidento Alijevo retorika pablogino padėtį. Pone vyriausiai galiotinė, noriu Jums priminti, kad Minsko grupės tris e, dalyviai savo do, Dovilio pareiškime kalbėjo, kalba apie taikų konflikto sprendimą. Tačiau praėjo, ta, ta, tai nebuvo įgyvendinta ir dėje be kalnų Karabaho atstovų dalyvavimo tvarios taikos nepasieksime. ES turi uh, paskatinti diplomatinės Minsko grupės pastangas ir taip pat numatyti, e, steigti pa, paramą pa, civiliams, pilietiniam visuomeniai. Nes mes turime, turime rūpintis ir gyventojų apsauga. E, jeigu tas konfliktas proks, jis yra šalia ES. Taip pat kreipiuosi į Lenkiją, perimančią pirmininkavimą, ir raginu ją vaidyti sustiprintą vaidmenį Pietų Kaukaze. Tikimės, kad Minsko grupės sieks šio konflikto sprendimo ir kad Europos parlamentas priims rezoliuciją, kuri bus daug labiau subalansuota nei ta, kurią parengė ponas Kirilovas. Ačiū, ponė Rabat. Dabar pusantros minties, ponė Vaiderė. Parlamentą mais. Dėkoju, pirmininkė ponė vyriausioji galiotinė, prieš vasaros atostogas norėčiau įsitikinti, kad Kalnų Karabache nematysime Gruzijos padėties pakartojimo, kuri vyko 2004 metais. Ši padėtis regione kelia susirūpinimą. Todėl apgailestautina, kad mes neturime parlamento rezoliucijos. ES nebuvo pakankamai aktyvi kad surastų sprendimą šiam konfliktui. Turime išteklių, turime tam reikalingos patirties. Lady Ashton apsilankimas tame regione galbūt padėtų išspręsti padėtį. Rusijos vaidmuo yra labai svarbus, kadangi Rusija teikia karinę įrangą ir karinius mokymus Azerbaidžanui. Po praėjusio susitikimo Balandžio 22 dieną Kazanėje prezidentas Medvedevas pasirašė susitarimą, kuris pratėsi kalinės operacijas tame regione. Taip pat pratėsi paramą iki 2022 metų. Taip pat matome tokį susidomėjimą ir iš kitų valstybių. Matome ir tarptautinį dalyvavimą tame regione ne tik kalbant apie ES ir Minsko grupės valstybės. Esu įsitikinusi, kad visos okupantų karinės pajėgos turėtų būti atitrauktos iš tos teritorijos. Tuo pat metu pabėgėliai ir žmonės netekę namų turėtų turėti galimybę sugrįžti namo. Šį procesą būtina stebėti tarptautiniu mastu, o vėliau turėtume laukti referendumo. Ačiū. Ačiū dabar pusantros minutės, ponas Lysek. Dziękuję bardzo, panie. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai. Galėjo galiotinę prieš perėdamas prie pastabų turiu pasakyti, kad mano garbių kolegų pasisakymuose išgirdau daug lūkesčių pirmininkaujančiai Lenkijai dėl šio konflikto sprendimo. Tačiau noriu priminti, kad pirmininkaujantį valstybę gali tik tai remti pagal Lisabono sutartį ponę vyriausiąją įgaliotinę, nes e, tai jūsų kompetencija yra bet kokie išorės veiksmai. Pone vyriausioji įgaliotinė puikiai pažįsta poną ministrą Sikorskį ir aš taip pat šimtų procentų įsitikinęs, kad ponas Sikorskis rems jūsų veiksmus. Turiu pasakyti, kad aišku, mus neramina situacija Kalnų Karabache, tačiau E, neramu ir dėl kitų teritorijų. Aš galvoju apie Gruziją, rengiau pranešimą dėl padėties Gruzijoje, viešėjau Gruzijoje ir kalbėdamas su parlamento vadovu, opozicijos atstovais, vyriausybė, supratau, kad visi jie baiminasi įvykių Kalnų Karabache, nes sunku įsivaizduoti, kokias pasiekmes konflikto Kalnų Karabache sprogimas turėtų toms valstybėms, trečiosiams valstybėms. Taigi dar kartą kreipiuosi iš vyriausia, į vyriausiąją įgaliotinę, kad ES labai rimtai spręstų šią problemą savo pokalbiuose su Azerbaidžianu ir Rusija. Ačiū pusantros minutės, ponia Hiauharus. Lady Ashton, θα ξεκινήσω λίγο παλιότερα από την ponė pirmininkė, ponė vyriausiaja įgaliotinė. Aš e, pradėsiu nuo laikotarpio prieš Kazanę, nes Kalnų Karabaho gyventojai taip pat lauktų tokios paramos, kaip ir Arabijos gyventojai. Todėl Reikia labai atidžiai pažvelgti, kokia situacija ten yra. Deja, kalnų Karabache beveik nebėra gyventojų. Ir dabar susidaro toks įspūdis, kad ES yra labai neutrali. Iš esmės, ji nesijima jokių žingsnių. Kalbama apie ginklus, tačiau reikėtų iškelti klausimą, kodėl e, siunčiami ginklai į Kaukazą. Svarbu, kad ES labai protingų veiksmų imtųsi Kaukaze. Prieš keletą metų stebėjome įvykius Azerbaidžiane. Tiksliau jau keletą metų stebime, kaip e, keičiasi padėtis Azerbaidžiane. Ir čia jau ilgą laiką vyksta terorist politinės apraiškos arba galima tokių pamatyti. Ten imamasi tam tikros veiklos, yra renkamos įplaukos, tačiau jos, tie pinigų srautai yra nukreipiami ginklams įsigyti. Reikia nepamiršti ir ekonomikos embargo. Armenija turi patraukti savo karinius dalinius iš Kalnų Karabacho. Kipre taip pat turėtų būti atitraukta kariuomenė. Aš manau, kad visada reikia pasižiūrėti, kas kur perka ginklus. Dabar pusantros minutės kalbės pana Ibrisagič. Ačiū, pirmininkė. Pone Ašton, aš atstovauju šiandien Švediją, bet aš esu pabėgėlė iš Bosnijos. Aš patyriau karą Bosnijoje ir visą tai, ką kiti kolegos uh, aprašė. Aš pamenu, jog laukiu, kad ES ar JAV ar Junktinės tautos arba NATO ateitų ir įsikištų, kažką padarytų, tačiau niekas nieko nepadarė. Nusivylimas, e, kurį prisimenu, uh, iš tų laikų pri, nuvedė mane link mano dabartinės politinės veiklos. Ir tai, ką stebiu Kalnų Karabache, yra tai, ką išgyvenau. Kažkas okupavo kitos šalies teritoriją, atliko etninį valymą, atsikratė pabėgėlių, atsirado tau etninė dauguma ir buvo pasiūlyta surenkti referendumą. Aš laukiau, kad ką nors kad kas nors ką nors padarytų ir nieko nevyko, tačiau šiandien aš nelauksiu susidėjusi rankų. Uh, Reikia užtikrinti, kad Ar Armenijos okupacija baigtųsi. Tik tik kai pabėgėliai sugrįš į savo gyvenamas vietas, kai bus atkurta pusiausvėra, tik tada galima kalbėti apie Kalnų Karabacho galutinį statusą. Mes privalėsime anksčiau ir vėliau tą klausimą svarstyti tinkamai. Negalima renkti referendumo po to, kai žmonės buvo perkelti. Tik tai, kai pabėgėliai sugrįž, galima renkti referendumą, nes kitaip susidarys e, sirp Srpska Respublika situacija. E, pone Ibrisagič. Ponas Stojanovas kelia milinę kortelę. Ar jūs sutinkate sakyti klausimą? Taip žinoma. Pone Stojanovai. Pone pirmininkė, pone Imbrisagič, jei aš teisingai pamenu, jūsų valstybė pripažino Kosovo nepriklausomybę. Kosovas taip pat buvo uh, suverenios valstybės atplėšta teritorija, tačiau mes nusprendėme, kad tai buvo korektiškas dalykas. Tuo pat metu, kalbant apie tai, kas vyksta Kalnų Karabache, yra diskusijų tema. Ar jūs manote, kad reikia imtis kažkokių tai papildomų e, spaudimo priemonių? Jūs kalbėjote apie etninį valymą. Ką jūs manote apie tai, kad, kad Kaip Jūs vertinate tai, ką Azerbaidžianas įvykdė Armenijos atžvilgių, turiu omeny e, Bakų gyventojus? Ta, kur for... Pone Ibrisagič. Pone Stojano, ponas Stojanovas turėtų žinoti, kad Kosovas yra tarptautiniu mastu pri, priimtas išskirtinis atvejis. Žmonės sakė, kad Kosovo padėtis yra Kosovui ir ta, Kosovo statusas yra taikomas tik Kosovui, niekam kitam. Ir mes turime būti nuoseklus, kuomet nagrinėjame skirtingus atvejus. Jeigu kalbame padin, apie Padniestrę ar kitas vietovės, kur kalbame apie, jeigu kalbame apie Gruzijos teritorinį vientisumą, Moldovos teritorinį vientisumą, kodėlgi es negali būti nuosekli savo oficialioje pozicijoje, kodėl neužtikrinus Azerbaidžiano teritoriją teritorijos vientisumo. Tai Ačiū, dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Ponas Landsbergis, prašom. Pone pirmininkė, pone vyriausiai galiotinė, mėly kolegos, atrodo, kad mąstymo procesas, kalbu apie e, Azerbaidžiano ir Armenijos išaldytą konfliktą, gimė čia Europos parlamente. Mes, panau, mes pasinaudojame dviem ilgais metais, kad slėptume savo galvą smėlyje, prisidengė Minsko grupe ir kalbėjome apie tai, kad 20, ar 20 metų dialogas, dialogo baigtis kaip nulinis rezultatas yra geriau nei karas. Juk karinė jėga yra nuolatos panaudojama ir karo požymiai ten yra ir ta lyga aštrėja, kai užsienio paėgos okupuoja E, kitos šalies teritoriją ir jeigu niekas negali sustabdyti snaiperių, tai galbūt turėtume nustoti save apgaudinėti, veikti ar neveikti. Štai koks klausimas mums iškyla. Dar viena rezoliucija, ar, ar, ar jų nebuvimas jos yra bereikšmės visos okupuotos, visa okupuota Azerbaidžiano teritorija, visi išstumti žmonės, visos problemos bendra, bendravimo su Kalnų Karabahu ir Nachičevanės regionų problemoms. Ru, kalbėkime apie Rusijos vaidminę, vaidmenį ten, kaip režisieriaus ir veikėjo, rež, režisierės ir veikėjos vaidmenį. Mitras. Ačiū, dabar minutė, ponas Mitras. Dėkui, panie południowy. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pietų Kaukazas yra ta vieta, kur pabėgėlius galima rasti kiekviename žingsnėje. Azerbaidžane yra daug iš kalnų Karabaho, Gruzijoje iš Osetijos, tačiau aš mačiau pabėgėlius ir Armenijoje, ne iš e, kalnų Karabaho, iš Baku. Jie net turi tokius kvartalus, kurie vadinasi Baku. Mm. Reikia prisiminti, kad jei atsistosime kažkurioje iš konfliktuojančių šalių pusėje, tai negalėsime to konflikto išspręsti. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas - visi konfliktai, apie juos turime prisiminti, jų bendras vardiklis yra sovietinis imperializmas. Ne, ne, negalima apie tai pamiršti. Aš tikiu Minsko planu, tačiau netikiu jos veikimu. Rusija turi būti partneriu e, todėl, kad ji turi interesų tame regione, tačiau negalime Rusijos įtraukti į dėrybas, todėl kad dėrybų metu Rusija stengsis apginti savo interesus. Šis klausimas yra itin svarbus, ponia vyriausiai įgaliotinė, jis turėtų tapti jūsų ateities veiklos tikslu. Minuto, Dėkoju, ponas Tanokas. Pone pirmininkė, Kalnų Karabaho klausimas dažnai apibūdinamas kaip užšaldytas konfliktas, tačiau tai toli nuo tiesos. Iš tikrųjų, mes matome, jog snaiperių apšaudimai didėja ir vis daugėja Armenijos aukų. Matome, jog ten plėtojasi ištisas karas. Tai yra labai pavojinga ir žinoma, kad naftos doleriai taip pat plaukėja didžiuliais srautais. Matome, jog tai taip pat e, yra susiję su gynybos biudžetu. Ir mažytė Armenija su Rusijos pagalba desperatiškai mėgina pasivyti. Tai yra svarbu visam regionui. Žinoma, kad Armenija privalo atsitraukti iš aplinkinių regionų ir sukurti taiką. Aš esu įsitikinęs, kad nei apsisprendimas, nei teritorinės integralumas nėra absoliutus principai. Visi turi veikti lankščiai užsienio politikoje. Aš čia paminėjau taip pat ir pat paminėjau ir Minsko grupę ir aš raginu taip pat ir ES vyriausiai įgaliotinę čia dirbti. Aš sakau jums, Ledi Ašton, tai yra jūsų šansas gauti Nobelio premiją, jeigu jūs išspręsite šį konfliktą. Dėkoju. Ačiū, ponė Tanokai. Dabar viena minutė, ponas, ponė Bažesku. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, declarat... Pone pirmininkė, Vyriausiasis įgaliotinės pareiškimas apie ES kaiminystės politiką ir išaldytų konfliktų sprendimą yra labai svarbus. Tai yra prioritetas siekiant stabilumo mūsų sienų regione. 94 metais būta neramumų, tačiau dabar nesutarimai ir vėl aštrėja. Minsko grupės pagalba vykusios darybos pasiekė kritinį punktą ir Kazanės vadovų susitikimas taip pat parodo, kad santykiai tarp Armenijos ir Azerbaidžano negerėja. Priešingai, reakcija šias darybas parodė, kad politinis diskursas tapo radikalesniu, o šalis ginkluojasi. Abi šalis turi dėrėti su Minsko grupe ir tas priešiškumas kenkia regioniniam stabilumui ir energetiniam saugumui Europos Sąjungos. Ačiū ponia Baseska, dabar ponas Bilderis. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eh... Labai ačiū, ponia pirmininkė. Aš Sveikinu, kad Europa ėmėsi tokios svarbaus vaidmens um, Kalnų Karabache. Pone vyriausiai įgaliotinė tikrai gali gauti Nobelio taikos premiją. Tačiau Pone vyriausiai įgaliotinė, gal jūs galite pasakyti, koks vaidmuo tenka Iranui? Jo labiau, kad Kazanės e, susitikimas sužlugo ir Irano parlamento pirmininkas pasakė, kad regioniniai konfliktai negali būti išsprendžiami tarptautiniu būdu, o tik regioniniu būdu. Ačiū, ponė Belderi. Dabar vieną minutį, ponė Vaiderė. Atsiprašau, norėjau kai ką pakoreguoti, nes kolegė, klausydamasi mano kalbos vertimo į anglų kalbą, atkreipė mano dėmesį iš tai, ką mano vienas iš pasakytų sakinių galėjo būti neteisingai išverstas ir noriu pakartoti šią frazę. Ir aš norėjau pasakyti štai, ką Rusija teikia Armenijai ginklus ir karinę parengti. Galbūt buvo neteisingai tai išversta. Pirmininkas, ačiū už paaiškinimus ir išaiškinimus. Pone Ešton, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami nariai, aš kalbėsiu gan trumpai, nes manau, jau, kad jau daug aptarta ir išsakyta jūsų pasisakymuose. Visų pirma, taip, sutinku, kad man atėjo laikas lank, apsilankyti regione ir aš jau būčiau nuvykusi, bet mane sulaikė daugybė kitų dalykų šią savaitę ir prioritetas man be abejo buvo nusiųsti poną Lavčiaką ir pasirūpinti, kad būtų nusiusta reikalinga žinia. Mes palaikome e, dialogą su abiejų valstybių e, užsienio reikalų ministrais ir su Minsko grupės vadovais. Kitas dalykas – Labai džiaugiamės galimybę vaidinti stipresnį vaidmenį. Prancūzija yra pasiruošusi toliau vaidinti savo vaidmenį ir yra pasirengusi įnešti dar didesnį indėlį. Todėl mes, mums tenka galimybę paremti valstybę narę, jai atliekant šį vaidmenį ir įnešti tinkamą indėlį. Aš taip ir darysiu. Sutinku su tuo, ką sakė parlamento nariai kad svarbu užmėg, palaikyti ryšius ne tik su šalių atstovais, bet ir veikti vietoje. Ir būtent todėl anksčiau minėjau, kad e, mes tengiamės skatinti mainus ir santykius tarp žmonių. Kaip kai kas sakė, tai nėra išalytas konfliktas, jis po truputį atšyla Ir būtent tai mums labiausiai turėtų kelti nerimą. Sutinku dėl pasisakymo, kad pasitikėjimas yra labai menkas. Gerbėmi nariai, šitos diskusijos vyksta tikrai laiku ir noriu padėkoti Jums už tai, nes tai yra sritis, kuri mums puikiai yra žinoma išorės santykių srityje. Mes norime toliau dirbti ir bendradarbiauti su kitais Minsko grupės nariais. O nauja, naujas naujo atstovo paskirimas bus galimybė dar aktyviau eiti priekin su didesnė energija, apriepiant daugybę klausimų. Dar kartą ačiū Jums ir lauksiu šių diskusijų tesnio. Ačiū. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra komisijos pirmininko pavaduotojas, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl pasirengimo